pasakyti, kad mes sutelkėme grupę specialią Europos parlamento narių, europarlamentarai prieš vėžį ir mes tikiuosi skirsime dar daugiau dėmesio vėžio prevencijai savo darbu. Dėkuoju ir visiems linkiu gero vakaro. Dėkui ponas Peterle. Balsuosime dėl šio klausimo rytoj. O dabar kitas darbo tvarkės punktas ponios e, Patricijos Toja pranešimas dėl informacijos ir ryšių technologijų sutelkimo siekiant lengviau pereiti prie efektyvaus energijos vartojimo ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos. Dabar žodis poniai Toja keturioms minutėms. Dėkui, pirmininkė pranešimas, e, apie kurį kalbame šiandieną ir dėl kurio balsuosime rytoj yra susijęs su 3.20 pasiūlymu. Mes žiūrime į klausimus, kuriuos pradėjo um, nagrinėti praeitos kadencijos e, parlamentas. Tai čia ir reikia paminėti dar kartą tą 3.20 tikslą. Mes Dirbame su komisija labai intensyviai. Komisija yra pateikusi, paskelbusi komunikatą, pateikusi rekomendaciją. ITRE ir kiti komitetai taip pat dirbo daug. Buvo pateikta labai daug pasiūlymų, kurie palengvino mano užduotį ir praturtino mano darbą. Bet yra dar tam tikrų dalykų neišspręstų ir tikiuosi, kad rytoj mums pavyks juos išspręsti E, tai yra, kiek šis, parlam, kiek e, šis pranešimas turėtų būti privalomas. Informacijos ir ryšių technologijos sudaro labai svarbų sektorių tiek Europos ekonomikoje. Kalbame apie 7 procentus darbo jėgos ir 6 procentus BVP. Tai yra gana nemaži duomenys, nemaža dalis visoje ekonomikoje, kalbant apie gamybą ir darbo vietų kūrimą Europoje. Bet ne tik dėl tų priežasčių šis sektorius yra svarbus. E, ryšių ir informacijos technologijos vaidina labai svarbu vaidmenį reformuojant mūsų ekonomiką, užtikrinant tam tikrą perėjimą. Mes galvojame apie CO2 emisijų mažinimą, apie būsimas kartas ir mes turime daug ką įdėkti praktiškai. Turiu galvoje pokyčius, mes nepakanka vien apie juos kalbėti, mums reikia rasti naujų būdų veikti, reikia keisti vartoseną kasdienėme savo gyvenime mūsų ekonominio ir socialinio e, gyvenimo ateitis mums rūpi ne tik tai Europoje, bet ir visame pasaulyje. E, mūsų e, informacijos ir ryšių technologijos gali transformuoti, pakeisti mūsų ekonomiką, bet pats šis sektorius taip pat keičiasi. Šis sektorius gamina labai daug prekių, bet reikia gaminti tokias prekes, kurios vartotų mažiau energijos ir e, tai gali būti labai naudinga namų ūkiams ir transporto sektoriuje. E, pagal 320 tikslus mes galime užsitikrinti mažesnį e, energijos vartojimą, sumažinti 70 procentų energijos vartojimą pastatuose, ir tai gali būti labai naudinga. Yra taip pat labai daug kitų sektorių, paminėsiu čia bankų sektorių, viešą administravimą, elektroninę vyriausybę ir dar uh, daugybė kitų sričių egzistuoja, kur galima pasinaudoti informacijos ryšių technologijų aplikacijomis, sutaupyti energijos, bet ir sutaupyti e, laiko žmonėms. Ir tai gali pagerinti mūsų gyvenimo kokybę apskritai. Tai yra labai svarbus žingsnis į priekį. Ir jeigu rytoj parlamentas pasisakys už e, privalomasias tam tikras nuostatas, tai bus dar geriau. Dar norėčiau konkrečiai pasisakyti dėl pažangiojų skaitiklių, tinklų ir miestų. Vakar 700 merų e, šiuose rūmuose dalyvaujant mūsų parlamento pirmininkui ir komisijos pirmininkui pasirašė e, dokumentą, kuriuos siekiama e, pagerinti piliečių gyvenimą ir užtikrinti geresnę ekonominę ir socialinę plėtotę. Ačiū. Ačiū ponitoj, dabar spontaniški pasisakymai. Poniai. No, I'm shadow raportorė the Cozzolino report. Aš esu šešėlinė pranešėja. Mm Kosolino pranešimų. Taigi gerai, poniai Bazėsku, tuomet leidžiame pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjungos lėšos turėtų būti naudojamos piliečių labui. Jeigu norime padaryti galą korupcijai, privalome užtikrinti, kad viešiai pirkimai vyktų skaidriai. Remiantis komisijos atitinkama ataskaita teisės aktų įgyvendinimas valstybėse narėse siekiant užkirsti kelią piknadžiavimui vyko sėkmingai. Mums reikia sustiprinti finansinę kontrolę, reikia veiksmingesnių įstatymų kovojant su piknadžiavimu, ypatingai PVM grobstimo srityje. Rumunijos vyriausybė šie tikslai yra prioritetiniai ir jį labai aktyviai kovoja su piknaudžiavimu. Pone Bazesku, man atrodo, kad jūs truputėlį e, susipainiojote pasisakymo temoje, tačiau jūs savo darbą atlikote. Nieko baisaus, sako pirmininkas. nepailstančiai politikausi, teikiamas žodis. Pone pirmininkė, gerbos komisarė. Aš e, remsiuosi tarybos išvadomis, kur pirmą kartą buvo labai aiškiai patvirtinta, jog būtina padidinti e, energijos, e, energetinį veiksmingumą 20 procentų, pasitelkus informaciją, nes ir ryšių technologijas, tą būtų galima padaryti transporto ir statybos srityje, naudojantis pažangiais tinklais ir sistemomis. E, jeigu sistemos naudojasi informacinėmis ryšių technologijomis, gali e, tos technologijos padėti sumažinti energijos sunaudojimo pastatuose 80 procentų, o transporto sektoriuje 27 procentais. Tai reiškia, kad e, reikia lankščiau, protingiau tvarkyti transporto srautus, tą įmanoma padaryti pasitelkus atitinkamas informacinės ir ryšių technologijas. Taip pat reikia pagerinti prieigą prie interneto tam, kad visoje Europoje ta prieiga būtų vienoda ir įmanoma. Against... Įvyko klaida, nes uh, uh, pirmininkė, Europos komisija skatina jūsų pasiūlymus siekiant e, pasitelkti informacijos ryšių technologijas, e, perinant prie efektyvaus energijos vartojimo ir mažai anglies į aplinką išskiriančių technologijų. Mes manome, kad šios technologijos gali sumažinti šiltumo efekto dujų išmetimą ir manome, kad e, šiuo potencialu realiai galima pasinaudoti. Komisija šį klausimą ketina paskelbti prioritetiniu, svarstant Europos skaitminę darbo tvarkę, kuri bus patvirtinta komisija artimiausių laikų. Kaip minėjote savo pranešime, informacinės ryšių technologijos gali e, leisti taupiau naudoti energiją pastatuose, transporto sektoriuje, kitur. Mes pritarėme, kad pažangiai skaitikliai ir e, tinklai e, gali e, palengvinti, išnaudoti šį potencialą. Valstybės narės <clears throat> privalo dėti daugiau pastangų tam, kad vartotojai galėtų naudotis šiomis pažangiamis technologijomis. Taip pat svarbu ir pačią informacijų ryšių technologijų pramonį mažinti mm, e, anglės dioksido išmetimą į aplinką, gerinant e, e, informacijų, gerinant pasikeitimą informaciją ir e, dėgiant atitinkamas naujas e, sistemas. E, nuo 2009 spalio mėnesio komisija ėmėsi įvairių veiksmų, siekdama įgyvendinti priimtą darbo tvarkę. Ir noriu dabar grįžti prie jūsų pranešime iškeltų problemų Komisija kartu su ES, Japonijos ir JAF atitinkamomis asociacijomis įsteigė forumą, kuris turėtų susitarti dėl pagrindinių sąlygų siekiant taupiai naudoti energiją ir sumažinti anglijas dvideginio išmetimą. Atitinkami pasiūlymai bus pateikti iki 2010 pabaigos taip pat sieksime pagerinti pastatų ir transporto <clears throat> energetinį efektyvumą. E, rengsime atitinkamą hartiją, kurią turėtų pasirašyti miestai, siekiant iki 15 metų sumažinti anglės dvideginio išmetimą 30 procentų, 21 miestas tokiai hartijai pritarė. Energeti, nei klausimai ir energijos rinkos klausimai yra e, susiję su vartotojais, todėl komisija yra įsteigusi darbo grupę, kuri atsakinga už pažangiųjų tinklų ir skaitiklių klausimus e, remiantis trečiuoju energetikos paketu, komisija iki 11 metų pabaigos pateiks rekomendacijas dėl šių skaitiklių ir tinklų greitesnio įgyvendinimo. Komisija, e, kaip nutarė valstybių vyriausybių vadovai, sieks atitinkamų e, e, tikslų, 3.20 tikslų iki 20 metų. Mes tikimės bendraudarbiauti su jumis ir sieksime gerų bendrų politinių sprendimų šiems tikslams įgyveninti. Ačiū komisarui, rytoj bus balsuojama dėl šio pranešimo. Paskutinis darbo tvarkės punktas šiandien yra. E,